Yes, friends, uh, we... Labas rytas, draugai, sveiki susirinkę į mūsų šios dienos, pilnos dienos posėdį. E, noriu paklausti, ar galime dirbti pagal pasiūlytą darbo tvarkę? Taip. Einame prie pirmininkės pranešimų. Vertimo kalbos. Visos kalbas, išskyrus suomių, bulgarų ir kroatų, atvyks pas mus svečių grupės. Šiandieną jos atvyks. Elmaras Brokas yra pakvietęs 30 svečių iš Belgų jaunimo diplomatijos organizacijos. Jie apsilankys šiandien šiek tiek vėliau, o Rina Kari ir Paloma Lopes yra pakvietusias 20 svečių iš Europos transporto federacijos. Tai jie šiandien, trečiadienį, stebės, kaip mes balsuosime dėl transporto mobilumo paketo. Taip pat ir televizijos e, operatoriai pakviesti ponės Morin Šartie, E, balsuos mūsų balsavimą dėl komandiruotų darbuotojų direktyvos. Keičiame mūsų busimų posėdžių darbo tvarkę. 16 e, ir 17 gegužės posėdžiai perkeliami į 14 ir 15 ir atitinkamai pagal tą naują darbo tvarkę posėdžiai bus štai kada pirmadienį 14 dieną nuo 15 iki 18.30, antradienį 15 gegužės nuo 9 iki 12.30 ir paskui nuo 14.30 iki 18.30 posėdžiaus mūsų komitetas. Penktasis darbo tvarkės punktas reikia informuoti, kad 24 gegužės surenksime neįlinį komiteto posėdį, galėsime pasikeisti e, nuomonėmis su e, komisaru e, Dombrovskis dėl struktūruoto dialogo ir su komisijos narė Tysin dėl ELA, e kaip kad reikalavo koordinatoriai kovo 15 dieną, o po to balsuosime dėl struktūruoto dialogo ir bus seminaras e, ELA klausimais. Dabar turime patvirtinti mūsų 21-22 kovo dienos posėdžio protokolą. Labas rytas, dėkui. Pirmininkė, turiu nedidelį klasmelį. E, aš noriu pasiteirauti, e, ar galimtumėt patvirtinti, kad e, dokumentas dėl kabotažo bus įtrauktas į mūsų šios dienos balsavimo darbo tvarkę. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas. E, reglamento dėl socialinės statistikos projektas vyksta tarp institucinės dėrybos. Ir aš turiu e, paminėti dviejas dėrybas, kurios vyksta. Tai e, reglamento projektas dėl socialinės e, statistikos. E, sustikimas vyko e, kovo 27 dieną. E, mūsų pranešėjas Tamas Mečeriks. E, Taryba ir e, Europos parlamentas e, susitiko e, jau kelis kartus, susitarė dėl darbo programos ir antrasis trilogas įvyks rytoj po pietą. Ir taip pat įvyko dar vienas susitikimas dėl agentūrų. Greta manęs parlamentui atstovavo Santer pranešėja dėl SEDEFOP, e, taip pat mūsų pranešėja dėl Eurofound ir pranešėja dėl EU OŠA. Dalyvavo tame posėdėje, nusprendėme iškelti keletą temų per kitą trilogą, kuris įvyks 22 gegužės. E, e kai kurių temų aptarti vakar negalėjome, nes vyko karštos ir intensyvės diskusijos dėl keleto kitų klausimų. E, tikimės pažangos techninių lygių, kad galima būtų sėkmingai eiti prie kito trilogo posėdžio gegužės 22 dieną. Dabar eikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto dėl e, visas Europos pensijų produkto. Žodis pranešėjui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, šį pranešimą svarstys trys komitetai - Ekon, Imko ir Empl. Ir e, Kaip įžanga galiu pasakyti, kad tos diskusijos tarp pranešėjų vyksta konstruktyviai ir dėl daugelio atskirų dalykų mums pavyko pasiekti plataus sutarimo. Žinoma, yra nemažai pakeitimų. Na, o šiandieną štai ką norėčiau Jums pristatyti. Pristatyti savo požiūrį, e, kurį norėčiau siūlyti mūsų užimtumo ir socialinių reikalų komitetui. Turiu pasakyti, kad komisijos iniciatyva dėl šio produkto suformavimo galima laikyti išskirtinę. Tai labai svarbus žingsnis. E, socialinėje sferoje Europoje, taigi aš e, jam labai pritariu. <clears throat> Ko mes čia siekiame? E, egzistuoja virtinė įvairių prioritetų. E, pirmasis jų būtų, kad šis pensijų produktas būtų ilgalaikis taupimo produktas. Iš esmės, jo tikslas užtikrinti geras pajamas išėjusi pensiją. Šis produktas jauniems žmonėms Europoje turėtų sudaryti galimybės e, užsitikrinti tam tikrą saugumą pasiekus senyvo amžiaus. Todėl tai, kaip bus sukonstruota, e, sukonstruota šis produktas, turi būti labai atidžiai išnagrinėtas ir e, tos e, pagrindiniai bruožai e, siūlymo produkto turi išlikti nepakeisti pas galutinėme pranešime. Tie, kurie teikia produktą e, rinkai, turėtų dirbti tarptautiniu lygiu, partneriaudami, kad produktas būtų tikrai paneuropinis. Tai yra labai svarbus aspektas. Kapitalo garantijų idėja taip turės būti e, aiškiau apibriešta, tačiau esu įsitikinęs, kad e, čia egzistuoja labai e, stiprus universalios paslaugos teikimo elementas. Kitaip sakant, kad tos garantijos, kurios suteikiamos, bus europinės. Tai sustiprins pasitikėjimą, saugumą, patikimumą ir galimybę planuoti ateitį. Tokie bus patys svarbiausi elementai. Galvojame, kad e, šis produktas daugeliu piliečių Europoje bus unikalus e, įvairiose valstybėse narėse, ypatingai ten, e, kur pirmosios ir antrosios pakopas pensijų fondai dar nelabai plačiai paplitę, kalbame apie vidurio ir rytų Europą visų pirma. Na, o šalise, kur pensijų sistemos yra paplitusios, PEP, PEP E, gali tapti e, papildomų e, pajamų šaltinių, pagelinančių piliečių gyvenimo kokybę. Taip pat senyvo amžiaus žmonės galės padovanoti sukauptas lėšas savo anūkams. E, buvo mm, atlikti atitinkami skaičiavimai, aš juos pateikiu mano parengtame dokumente ir iš e, tų paskaičiavimų aišku, E, atsižvelgdami į Forbes ir infliacijos galimus rodiklius ir atsižvelgdami į pereitų 40 metų duomenis. Tai e, jeigu įsivaizduosime, kad į tą sistemą bus mokoma 40 metų, galima bus pasiekti maždaug 40 tūkstančių eurų santaupas. E, koks bebūtų naudojamas skaičiavimų modelis, atsižvelgiant e, į įvairias e, mokesčių galimybės, vis tiek galtinis rezultatas, kalbant apie sukauptą kapitalą, bus patenkinamas. Taigi, jeigu kalbame apie 40 tūkstančių 000 santaupų, e, atsižvelgiant e, į 4 procentų infliaciją, gale e, vis tiek gauname gerą rezultatą, užtikrinamas atitinkamas saugumo lygis ir aiškėja, kad investuotas kapitalas išlieka. Pakeitimų forma sulaukime tam tikrų pastabų, E, dėl šio produkto vaidmens e, sumažinant atskirtį tarp moterų ir vyrų pensijų. E, tai priklauso šiek tiek ir nuo profesinės karjeros, taigi jaunas moterys taip pat gali čia įžiūrėti privalumų. Taigi ilgalaikis papildomas santaupų planas. Štai kas tai yra. E, na, kai kuriais atvejais tai gali būti vienintelė rimta pensija, kurią išėję į pensiją žmonės galės gauti. Dėl mokestinių reikalų galime e, labai aiškiai pasakyti, mes šių reikalų įtakoti negalime, nei, nei vienu, nei kitu būdu. Mokesčiai nėra europinės kompetencijos rytis. tačiau e, konstatuosime tam tikrus reikalavimus iš mūsų komiteto pusės, pasiūsime labai aiškę žinę, kad e, visas valstybės narės privalės suteikti visas mokestinės lengvatas, e, kurias jos taiko nacionaliniu lygiu visiems na, to, nacio, nacionaliniams pensijų produktams. Toliau perkeliamumas. Nenorėtume, kad atsirastų papildomas sąnaudos, jeigu pensijos teikėjas e, nedirba atitinkamoje šalyje. E, fiziškai jis gali toje šalyje nedirbti, bet gali sudaryti partnerystės sustarimą su e, institucijomis, kurios ten veikia. Kalbame taip pat apie e, e, pusantro procento e, įmokas mokesčius, aptarnaimo mokesčius. Manytume, kad realų skaičiai būtų maže, dar mažesni. Būtina taip pat užtikrinti šit, to pensijų produkto skaidrumą ir todėl teikėjas turėtų užtikrinti skaidrumą uh, e, 20 metų. Kodėl kalbame apie 20 metų? Mes norime uh, E, e, e, retroaktyviai. Kodėl kalbame apie 20 metų? Todėl, kad norime, kad būtų apriektas ir finansinės krizės laikotarpis ir kad potencialus klientai galėtų sužinoti teikėjo ankstesnę padėtį. reikėtų e, laikytis nustatytosios investavimo galimybės, e, taigi tai taip pat turėtų e, sudaryti tam tikrą garantiją dėl kaupiamų lėšų. Jeigu greta šio pensijų produktų asmo naudosis ir kitais produktais, tai turi būti leidžiama, tačiau tarptų produktų bent vienas turėtų turėti numatytąją investavimo galimybę. Mili kolegos, lauksiu jūsų pakeitimų. E, terminas jiems pateikti yra gegužės 22. Tikiuosi, kad ir toliau su šešėliniais pranešėjams dirbsime bendradarbiavimo dvasioje o 28 gegužės jau balsuosime ir aš tikiuosi, kad balsavimo rezultatai bus teigiami. Thank you, Mr. Becker, for this... Dėkuoju. Dėkuoju, pono Bekeriui, už šį įvadą. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjams, šešėliniams pranešėjams. Marija Arena, socialdemokratų šešėlinė pranešėja jos nėra, bet jūs ją pavaduojate, ne? Prašau, tuomet. Negaliu pasakyti, kad aš tikrai pavaduoju ponę Areną. Marija Arena yra išvykusi komandiruotę. Ir dar turiu pasakyti, kad mes savo darbo grupėje vis dar deramės dėl savo pozicijos, dėl šio PEP pasiūlymo. Bet aš manau, kad būtų gerai jau dabar jums pranešti, kad e, kokia yra pirmoji mūsų reakcija į jūsų pasiūlymą. Taip, mes esame nusiteikę teigiamai, nes mes manome, kad reikia surasti kažkokią priemonę, kuri leistų mums užtikrinti, kad visi galėtų gauti de, e, deramas pensijas. Nes tai, kad e, pagyvenę žmonės negauna tinkamų pajamų, visus mus neramina. Ir uh, Mes matome, kad su nepakankamu pajamų problema susiduria pagyvenę žmonės beveik visose valstybėse narise, todėl turime veiksmų imtis kuo skubiau. Mes manome, iš principo, štai ką. Bet čia aš kalbu apie mūsų tokią, kaip ir pasakiau, poziciją apibriešta iš principo. Mes manome, kad antrosios pakopos pensijos turėtų būti prieinamos uh, žmonėms ir jos turėtų užtikrinti deramą pajamų, pensinių pajamų lygį. Bet e, Olandijoje e, mes turime posakį. Kad labai dažnai, kaip. E, kad labai dažnai kai per daug žmonių dalyvauja dirbant kokį nors darbą, paprastai to darbo rezultatas būna prastas. Taigi turime turėti tai galvoje. Dabar žiūrėdami šį pasiūlymą, mes turėtume pagalvoti, štai apie ką, ar šis asmeninės pensijos produktas bus tam tikras papildymas, tai yra jis papildys nacionalinės pensijų sistemas, Mes manome, kad šis produktas kaip tik turėtų, kaip ir turėtų papildyti nacionalinės pensijų sistemas, bet neturėtų jų pakeisti. Jis negalėtų pakeisti pirmos ar antros pakopos pensijų, nes mes manome, kad jei to neužtikrinsime, tai bus žingsnis netinkama linkme. Ir Kaip aš jau minėjau, mes dar savo darbo grupėje nenusprendėme, ne, ne kokia būtų mūsų bendra pozicija, bet vis tiek panašu, kad e, linkstama lik to, kad būtų gerai konsultuojamoje dalyje pateikti labai, išsakyti labai aiškę nuostatą, kad e, štai ko mes siekiame šiuo produktu, jis turėtų papildyti nacionalinės sistemas, o ne pakeisti nacionalinės pirmosios ir antrosios pakopos pensijų Ir galbūt taip pat galima būtų pasakyti, kad po, sakykime, penkerių metų galima būtų įvertinti, ar iš tikrųjų šis produktas naudojamas nacionaliniai pensijai papildyti ir kad įsiaiškinama, ar iš tikrųjų jaunimas susidomėjo šią galimybę, ar savarankiškai dirbantis asmenys naudojasi šiuo mechanizmu tam, kad ta, užsitikrintų deramą pensiją ateityje. Taigi manau, kad reikia labai aiškiai apibriežti šio, šio produkto paskirtį, jo tikslą. Ir taip pat manau, kad po kažkiek tai laiko, po kažkiek tai metų turėtume įvertinti, ar iš tikrųjų ši sistema papildo nacionalinės sistemas, ar skatina atsisakyti pirmosios ir antrosios pakopos e, pensijų. Štai ką aš noriu pasakyti. Uh, Dėkoju. Toliau turėjau kalbėti ponas Gerikė, tačiau jį, jį pavaduoja ponia Makintarė. Prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pone Gerikė negalėjo atvykti šį rytą, todėl aš džiaugiuosi galėdama pristatyti jums AKR poziciją jos vardu. Pirmiausia, Aš norėčiau padėkoti ponui Bekeriui už jo parengtą dokumentą, nes e, mane daug kas tenkina šiame dokumente ir e, mes iš esmės galime pritarti šiam tekstui. Kai kurie dalykai tikrai yra puikus. Man, pažiūrėjau, patinka tai, kad, e, kad jūs sustiprinti nuostatas susijusios su savanoriškumu. Tai yra labai gerai yra dar vienas svarbus pakeitimas, kurį jūs siūlote. Jūs pasakote, kad tai yra ilgalaikio investavimo priemonė. Aš manau, kad reikia skatinti žmonės e, e, investuoti į ilgalaikius produktus. Taigi yra labai gerai. Be to mes pritarėm ir tam, kad galima būtų palengventi tarp valstybinį pensijų perkeliam, perkelimą. Tai taip pat yra svarbu. Devintajame pakeitime yra pabrėžta, kad tai yra nauja papildoma priemonė, kuri turėtų papildyti jau egzistuojančias pensijų sistemas. Taigi šie dalykai mūsų galva yra svarbiausi. Aš manau, kad reikėtų pasakyti, kad yra dalykų, kurie šiek tiek mus neramina. Tai pirmiausia yra dalykas susijęs su mokesčiais. Mes nepritartume tam, kad būtų derinamos mokesčių sistemos. Ir ponas Bekeris savo žanginėje kalboje pasakė, kad mokesčiai iš tikrųjų nepaka, nepatenka ES kompetencija. Ir reikėtų pasakyti, kad šis klausimas iš tikrųjų nepatenka ir mūsų komiteto kompetencija, tačiau aš vis dėlto norėčiau tą klausimą iškelti ir paminėti jį kaip vieną iškelinti susirūpinimą mums. Na kągi, dėkuoju Jums už Jūsų atliktą darbą. Aš manau, kad šis darbas iš tikrųjų yra svarbus ir manau, kad mes turėtume skatinti visus kaupti pensijai. Mes praeitėje jau esame kalbėję apie asmeninės pensijas. Mes esame kalbėję apie pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų pensijas. Ir aš Asmeniškai manau, kad e, tai iš tikrųjų yra labai reikalinga ir ko gero mūsų nuomonė sutaptų daug, e, daugybę e, klausimų. Galimas vienas sunkumas būtų toks, kad mes visi suprantame, kad reikia pritarti asmeninės pensijos produktui, bet gal reikės paderinti tam tikras smulkmenas. Ir dar kartą labai dėkoju pranešėjai. Thank you. Then I'll give the floor to... Dėkoju. Toliau Enrik kalbė Šambu, Aldi frakcijos atstovas, prašau. Thank you very much, Madam Chair. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Eh, Kalbėsiu ispaniškai. Alde frakcija su dideliu džiaugsmu ir pasitenkinimu pritarė šiai iniciatyvai, komisijos pasiūlymui. E, ponai Dombrovskis ir Katainen e, yra autoriai šios iniciatyvos ir jie E, žiūri plačiai, tai yra susijęs su pono Moskovisi veikla, e, jie žiūri plačiai į tai, kokios egzistuoja problemos Europoje ir bandoma ieškoti praktinių sprendimų, e, realistiškų ir tuo pačiu metu europietiškų sprendimų. Šiandieną Europos solidarumas gal patiria tam tikrą krizę, taigi mm, tai yra geras pasiūlymas ir tikrai pasiūlymas yra ne tik įdomus, bet ir labai geras. Mes e, nuo pat pradžių jau išreiškime paramą šiam darbui, kai tik pradėjome dirbti, mes norime žengti toliau, norime, kad šis klausimas e, būtų svarstamas taryboje teigiamai ir tikrai Aldė netrukdys darbams, pritarėme visiškai šiam pasiūlymui. Taip pat noriu pasakyti, kad Aldė frakcija yra labai patenkinta pono Bakerio e, darbo, tai yra puikus pradinis taškas. E, reikia kalbėti apie įvairius klausimus susijusius su e, darbuotojais, su piliečių apsauga. Reikia kalbėti apie pensininkus ateities ir reikia užtikrinti saugumą, taip pat numatyti e, perkeliamo pensijų, taip pat reikalavimus skaidrus išdėstymas, skelbimas. Tai yra labai svarbus dalykai ir reikia, kad Europa e, finansiškai remtų visus e, tyrimus ir kad būtų sukurtos sąlygos tam, jog toks pensijų kaupimas nekainuotų per daug ir reikia, kad vartotojai taip pat gautų deramą informaciją. Mums tikrai tie dalykai aktualūs, dabar aš nenorėčiau kalbėti apie techninės detalės, manau, kad viską galima išspręsti. 23-34 straipsniai, galbūt reikėtų kai ką pakoreguoti juose, bet mums kaip frakcijai pasisekė, nes Sofija Van Bilt Ekon komiteto ši nuomonės referentė yra mūsų frakcijos atstovė. Ir ji strategiškai laikosi ir taktiškai to paties požiūrio į šį klausimą, taigi mūsų išvados pozityvios. Reikia dabar sujungti mums visiems suvienyti jėgas ir sustiprinti ekonominius e, dalykus. Taip pat noriu pasakyti, kad šis klausimas labai svarbus Aldė frakcijai dėl to, kad tai yra europietiškas sprendimas. Ir galiu pasakyti, kad E, tai yra dalykas, kuris e, sprendžiamas, kuriamas mūsų turimomis priemonėmis. Mes norėtume, kad e, kontrolė, ginčių nagrinėjimas, priežiūra taip būtų atliekama EJOPOS, kadangi jau egzistuoja ši struktūra, nereikėtų šio produkto nacionalizuoti, nes tai yra Europos produktas, nereikėtų nei naujos institucijos, kadangi jau turime uh, jų pakankamai ir mes jau nuo pradžių esame tą sakę ir e, galbūt dėl to e, kils tam tikrų prieštaravimų, bet tikrai nelabai didelių. Dar kartą norėčiau padėkoti e, ponui Bakariui už puikų darbą iki šiol. Mes tikrai prisidėsime ieškant pusiausvyro, nes visi turbūt sutarsime, kad yra geras produktas, kad jį reikia pagerinti ir kad reikia E, užtikrinti ir e, e, geras sąlygas naudotojams. GUE NGL Konstatinkos Kūnovos nėra. Ar kas nors ją keičia? Atsiprašau, nemačiau jūsų. Jūs toje pusėje paprastai sėdite salės. Nepastebėjau. Prašom, ponia Kūnėva. Dėkoju. Aš arčiau negu prastai durų sėdžiu šiandieną. Praeitą sekmadienį GUE delegacija buvo nuvykusi į Sofiją. Ten vyko susitikimas su politikais, mokslininkais, NVO atstovais, taip pat profsąjungų atstovais. Aš kalbu apie tai todėl kad neperdėdama galiu pasakyti, jog oficialūs šaltiniai pranešė, kad 46 procentai išėjusių pensiją asmenų e, gauna pensiją mažesnę už e, ši, nei 164 eurai. Tai negali būti laikoma padorė pensija. Žmonės kartais te gauna tik tai 100-110 eurų pensijos Graikijoje, išėję į pensiją žmonės. 25 kartus buvo mažinamos pensijos. Ir jeigu pasižiūrėtume į Rumuniją, kaiminę mūsų padėtis vargu ar geresnė. Ten taip pat kai kuriuose e, šalyse, kuriuose pensijos geriausios, aukščiausios yra, jos nedidinamos. Kas yra atsakingas už tai? E, privačių pensijų idėja yra skirta turtingiems žmonėms, kurie gali sauliaisti ją įpirkti žmonės turintys savo antaupų gali įsigyti biržose akcijų, tačiau 2008 metų finansų e, krizė juos tarsi atgrasė nuo akcijų ir jie dabar nori kažko kito. Tokiems žmonėms tai bus nebloga dovana. Komisijos ataskaitoje aiškiai sakoma, kad norima uh, lėšas perkelti nuo santaupų kapitalo rinkose. Ir mes turim, ar mes turime tikrai e, socialinį e, ramstį su padariomis pensijomis e, visiems žmonėms? Ar tai bus, jeigu bus bandoma lišas perkelti kitur? Ši iniciatyva, ši idėja, kaip aš sakiau, yra bandymas e, įtikinti žmonės, kad reikia privačių pensijų. Ir tai yra antrojo ramščio klausimas. Ir vis tik tai viešasis sektorius turėtų uh, e, užsimti pensijų reikalais. Dėl to mes šiam pasiūlymui nepritarėme. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. E, Jean Lambert turėtų atstovauti žaliesiems, nematau jos, ar kas nors vietoj jos norėtų kalbėti, ne. FDD, ar kas nors iš jų yra, salė, ne, nematau. Pone Melan, ENF vardu, prašom. Dėkoju pirmininkė. Šis, e, šis klausimas e, yra tikrai labai neaiškus. Siūloma patvirtinti reglamentą dėl visos Europos pensijų ir jeigu mes gerai e, suprantame tekstą, tai nesusiję nei su e, nacionalinėmis pensijomis, nei su privačiomis pensijomis, tai yra e, alternatyva, papildomas produktas E, jūs sakote, kad buvo reikia investuoti į realiją e, ekonomiką, jūs kalbate apie ilgalaikę perspektyvą, apie tai, kad šis produktas turėtų būti populiarus, patrauklus. Ir m, mm, taip pat apie investavimą, perinvestavimą ilgalaikį. Ir at, jeigu mes apginsime e, smulkius tradicinius e, draudikus, tai galbūt e, išsaugosime tam tikrą rinkos segmentą. Galbūt žmonės ir galės pasinaudoti tuo produktu, jeigu įmokos bus nedidelis, tačiau yra ir nemažai neigiamų aspektų. E, mūsų komitetas turėtų apie tai kalbėti. Mes e, veikėme bendroje kapitalo rinkoje. Ir ES tampa ir e, teisėjų, ir prisiekusiais pardavinėjant tokius produktus, platinant tokius produktus. ir vis, ES nustatys visus parametrus. Ir jeigu atsiras e, konkurencija, gali nukentėti smulkiai draudėjai. Ir taip pat e, nacionalinės socialinės apsaugos sistemos. Žinome, kad e, žmonės netenka darbo dėl, pavyzdžiui, skaitmeninių uh, E, pokyčių, dažnai darbas yra neužtikrintas, moteris dažnai dirba tokį darbą, taigi atsiranda dar daugiau susiskaidimo. Ir labai daug klausimų e, kyla e, dėl to, kaip tokie žmonės galėtų mokėti įmokas į tokias, tokį pensijos produktą. Tai yra produktas skirtas turtingiems žmonėms. Ir tai yra. Mm, tiek e, mokesčių sistemams valstybių narių, tiek e, subsidiarumo klausimams e, kenkiantis pasiūlymas. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai apie didžiasias draudimo bendrovės, kurios ir taip jau tam tikrose valstybėse turi monopolį, tai bus panašu kaip ir vakcinų atveju nes e, atsiras labai e, didelės grupės rinkoje. Mes ketiname pakei, pateikti nemažai pakeitimų, bandydami pagerinti pasiūlymą, bet aš taip pat e, noriu kelti klausimą, ar tikrai Europa turėtų žengti į sritį, kurie yra išskirtinai valstybių narių kompetencijos dalykas. Give... Dėkuoju. Dabar suteiksiu e, žodį vėl ponui Bekeriu. Nemažai buvo išsakyta nuomonių, pasiūlymų, kai kurios nuomonės buvo gana kritiškos. Atsiprašau, ponė Bekeri. Dar nori e, vieną kolegiją pasakyti. Prašom, Gonzales Penė. Mm. Labai ačiū, atsiprašau, kad anksčiau nepaprašiau žodžio. Daly, e, turiu e, dalyvauti kitose diskusijose, nežinau, ar galėsiu spėti pasakyti dabar. Mes norime išsakyti e, keletą pastebėjimų dėl šio europinio produkto ir man aišku labai, kad tai yra ne socialinės apsaugos produktas, tai yra rinkos galimybių dalykas, reikia aiškiai apie tai kalbėti Mes e, manome, kad pensijos yra ir turi būti viena iš pagrindinių teisių, kad būtų galima užtikrinti orų gyvenimą po e, darbinės karjeros ir tai yra aktualu visai visuomeniai. Ir mes manome, kad mes pirmiausia savo darbe turėtume siekti užtikrinti, kad orios valstybinės pensijos būtų mokamos. Mes sakome, kad tai yra privatus produktas, kuris E, yra susijęs su viešųjų lėšų perkelimu į tą produktą. Ir labai e, sunku patikėti tuo, kad sakoma dabar, jog nėra e, lėšų valstybinėms pensijoms ir raginamos valstybės narės gyventi reformas, nes jų pensijų sistemos nėra tvarios ir tuo pačiu metu mes sakome, kad galima investuoti uh, viešasias lėšas į privačias pensijas ir kad tai tampa verslo subjektu. Kyla klausimas, kodėl mes nekalbame apie e, viešojo pensijų fondo įkūrimą ES, kuris užtikrintų solidarumą ES mastu ir kodėl mes negalėtume, pavyzdžiui, e, užtikrinti saug, saugaus verslo, saugių investicijų ir tokiu būdu pagerinti e, pensijas visoje Europoje. Mes e, labai dažnai matome, kaip e, yra gniaužiamos viešosios paslaugos ir paskui, jeigu jos visai nebepasiteisina, jas siūloma privatizuoti. Ir atrodo, kad bandoma žengti šią kryptimį ir čia bandome e, skatinti privačias e, pensijas, sakyti, kad viešosios sistemos nebėra tvarios ir tai, kas turėtų būti viena iš pagrindinių e, teisių, tampa rinkos kažkokia dalimi ir dėl to mes šiam produktui nepritarėme. Thank you. Uh, now, Mr. Becker. Dėkuoju, o dabar žodis ponui Beckeriui. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū kolegoms. Pabandysiu atsakyti į kai kuriuos užduotus klausimus. Pirmiausia, dėl ponios Jongerijos klausimo. Aš pats irgi galvoju, kad e, būtina išlaikyti pirmąją pakopą. Tai turėtų būti prioritetas, tai turėtų būti pirmasis laiptelis. Toliau, kur e, sistemoje viskas gerai, viskas nusistovėjo, taip kaip Olandijoje, tai yra e, saugus produktas. O čia mes kalbame apie papildomą produktą, savanorišką produktą. Reaguojant į paskutinį kolegės pasisakymą, taip mes e, visai suvokiame, kad e, Europos lygmenių jokio poveikio pirmos ir antros pakopos sistemoms mes negalime turėti. Todėl ir e, reikėtų sveikinti tai, kad atsiras trečios, trečio lygio produktas. Yra tam tikros šalys, kurios pirmo ar antro, e, ant pirmos antros pakopas pensijų, stiprių pensijų neturi, e, šis produktas galėtų suvaidinti rimtą vaidmenį. Tačiau žinoma, nei pirmos, nei antrosios pakopos pensijos neturėtų būti žlugdomas. Ir aš tvirtai jas ginsiu. Dabar, dėl penkerių metų termino, po kurio reikėtų įvertinti, kaip e, produktas veikia, aš tikrai e, pritariu tokiam pasiūlymui. Dėkuoju poniai McIntyre už paramą. Mes kalbame apie ilgalaikį šio produkto pobūdį, taip pat kalbame apie tarptautinį aspektą. Labai dėkui, kad jūs čia mus remiate. Dėl apmokestinimo. Čia absoliučiai aišku, kad kokios nors įtakos mes negalėsime padaryti, ES Europa neturi čia jokios, jokios atsakomybės, mes tik tai galėsime siekti, kad būtų lygiai elgiamasi su visais. Pone Šambum, labai ačiū už jūsų teigiamą poziciją, kalbant apie perkeliamumą, skaidrumą, saugumą Labai džiaugiuosi e, ir toliau aptarti tai, ką jūs paminėjote. Dėl e, europinės priežiūros šio produkto atžvilgiu iš tikrųjų nereikia naujų biurokratinių struktūrų kurti. Ačiū už jūsų pakeitimus šią kryptim. GUE e, atstovė kalbėjo apie biuro posėdį, e, nupiešė labai prastą vaizdą, pensijų vaizdą. Europoje jos e, neatliepia e, ba, tokių pagrindinių žmonių poreikių. Yra dalykų, kuriuos reglamentuoja sustarimai tarp e, valstybių narių ir ES. Aš norėčiau, kad galima būtų nuveikti daugiau ir žinoma darome viską, kas įmanoma. Nenorėčiau, kad iškiltų grėsmė e, pirmajam ar antrajam ramšiui. Taigi jūsų mintį aiškiai išgirdau. Pone Gonsalės, taip jūs teisi, kalbame apie rinkos produktą, bet egzistuoja labai aiškus socialinis aspektas ir privalumas. Gaila, ir aš tai minėjau, bet kai kur kol kas nėra geros kokybės socialinių sistemų ir kai yra tokia spraga, šis produktas gali uh, būti panaudotas ir e, būti pravartus milijonams žmonių. INF e, atstovė kalbėjo apie tvarumą ir ilgalaikiškumą. Sakė, kad daug teikėjų turėtų turėti galimybę teikti šį produktą, tame tarpe ir e, nedidelio masto draudikai į tai reikėtų atsižvelgti. E, e, buvo išsakyta nemažai nuomenių, ne su visomis aš e, sutinku, bet prašom teikti pasiūlymus ir mes galėsime juos svarstyti toliau. Pensijų sistemos privatizavimo mes čia neaptarinėjame. Reikalas tas, kad valstybės narės atsako už savo pensijų sistemų kūrimą ir mūsų komitetas nesiekia privatizuoti pensijų sistemų, jokių būdų. Taigi labai ačiū už e, jau pateiktus pakeitimus ar pakeitimus, kuriuos ketinate pateikti. E, nustatysime kitų sustikimų datas, e, kada posėdžiaus šešėliniai e, pranešėjai. Manau, kad turėsime galimybę tolesnius pakeitimus ten aptarti. Aš manau, kad Natalija Belkė e, e, šiandien atvyko pas mus iš komisijos. Ar norėtų ką nors pasakyti jinai? Dėkoju. Aš komisijos vardu norėčiau padėkoti už e, pranešėjo paramą ir padėkoti visiems pasisakiusiems, kurie pritarė šiam pasiūlymui keletas minčių. Dėl šios iniciatyvos e, prigimties, kaip ponas Bekeris ir sakė, visiškai neketiname kištis į tai, kaip valstybės narės organizuoja pensijų sistemas. Ši iniciatyva nieko neturi bendro su valstybinėmis pensijomis. E, tai yra pirmojų ramščių nei su antruoju. Deja, ne visose valstybėse narėse darbuotojai e, gali pasinaudoti profesinėmis pensijomis. E, mūsų tikslas yra sukurti savanorišką produktą, taigi nėra privalomo derinimo, nėra prievolių. E, ne vienam teikėjui e, tokį produktą kurti nėra taip pat ir ketinimo E, įgalioti e, kokius nors piliečius pasirinkti būtent tokią pensiją. Mes manome, e, mastome apie tuos piliečius tose valstybėse narėse, kur asmeninių pensijų produktų pasiūla yra labai nedidelė. Mes galvojame, kaip prisidėti sprendžiant pensijų neligybės problemą ir e, neligių pensijų tarp vyrų ir moterų problemą. E, šis produktas bus tikrai pan-europinis, visos Europos produktas ir e, piliečiai, kurie persikelia gyventi į kitą ES valstybę narę, galės ir toliau gauti tą pensiją. Mes taip pat galvojame apie tai, kad e, sudarysime galimybę kiekvienam gauti asmeninę, skaidrę ir saugę pensiją, kuri jiems išėjusi pensiją užtikrins tam tikras pajamas, ypatingai e, tiems, kurių pajamos šiuo metu yra kuklios esame dėkingi e, už jūsų susidomėjimą šiuo pasiūlymu, šią iniciatyvą. Lauksime pasiūlymų dėl e, dokumento patobulinimo. Puikiai bendradarbiaujame su Ekon, Imko ir užimtumo komiteto komandomis ir e, tikrai lauksime prasmingo rezultato. Mes tikomės, kad ES piliečiai galės neužilgo pradėti naudotis šiuo produktu. Dėkui. Dėkoju. E, toliau mes dirbsime štai kaip. Iki antros gegužės vidurdienio galima teikti pakeitimus. E, ketiname patvirtinti mūsų komitete birželio 28, ekon komitetas tvirtins 11 e, Liepos. E, dėl plenarnio posėdžio datos dar nėra aišku. Dėkuoju visiems, kas pasisakėte. Pereiname prie šešto darbo tvarkės punkto. Jis yra susijęs su. Uh, 2019 metų biudžetu, įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. E, matome, kad atvyko nuomonės projekto pagrindinės pranešėjas. Matome, kad e, E, Europos parlamento gairėse dėl 19 metų biudžeto jaunimo užimtumas yra minimas kaip pirmasis prioritetas. Aš sveikinu taip pat tai, kad akcentuojamas e, verslumo profesinių e, įgūdžių elementas ir kaip Europos parlamento rezoliucijos šeštoje dalyje sakoma, e, Mes e, e, laukiame e, didesnių, ambicingesnių pasiūlymų kovojant su jaunimo nedarbu. Aš e, norėčiau akcentuoti, kad 19 metų biudžetas turėtų labiau prisidėti prie 2020 tikslų socialinėje ir užimtumo sferoje ir taip pat stiprinant Europos socialinių teisių ramstį ir konkrečiai kovojant su jaunimo nedarbu, bet taip pat ir kovojant su e, skurdu, e, socialinė neligybė ir nedarbu. E, mums atrodo, kad 19 metų biudžete bet kokie apkarpimai e, biudžeto įlūtėse susijusiuose su e, užimtumu, e, e, kurios buvo numatytos e, dabartinėje finansinėje programoje, turėtų būti draudžiami. Tokių apkarpimų neturėtų būti. Aš prašau pranešėjo apginti tas eilutes dėrybų metu. Mes taip pat akcentuojame agentūrų, E, svarbu vaidmenį e, tų agentūrų, kurios patenka į mūsų kompetencijos sritį ir aš galiu tik tai pritarti 20-ai e, Europos parlamento rezoliucijos daliai, kur raginama išlaikyti agentūrų finansavimą. E, mūsų komiteto nariai e, įgyvendindami naujas e, novatyves idėjas siūlo numatyti parengiamuosius veiksmus ir bandomuosius projektus. Tai labai vertingos priemonės. Ir aš tame tarpe dėl vaikų garantijų ir e, aš raginu, kad parlamentui būtų teigiama reguliariai išsami naujausia informacija apie įvairius komisijos vykdomus bandomosius projektus ir parengiamosius veiksmus. E, dėl įvertinimo stadijos labai svarbu, kad e, pasiūlymai būtų paskirstyti atitinkamiems komisijos generaliniams direktoratais. Čia pastaraisiais metais patyrėme kai kurių prastų patirčių, ehm, todėl reikalausime, kad atskirai būtų vertinamas kiekvienas pasiūlymas, e, vienos bendros eilutės nepakanka, e, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie kolegos e, susidūrė su situacija, kad e, e pereitais metais Parengėmiai veiksmai ir bandomieji projektai buvo, taip sakant, nukreipti į keletą e, generalinių direktoratų ir viso to rezultatas buvo tai, kad e, finansavimas buvo sumažintas. Ir dabar aš kreipiuosi į pagrindinį pranešėją, kad jis pateiktų bendrą apžvalgą. Labai dėkuoju. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė taip pat norėčiau padėkoti ir jūsų komitetui už tai, kad mane pakvietėte dalyvauti šioje diskusijoje ir dėkoju Jums už Jūsų svarbų įnašą į mano darbą, kuris yra gan sudėtingas. Jūs e, norėjote, kad aš kai ką pakomentuočiau. Ir Jūs e, balsavote dėl e, kitų metų biudžeto gairių, kovo mėnesį dėl jo balsavome ir aš manau, kad tuomet jūs jau turėjote galimybę pamatyti, kad mums iš tikrųjų labai rūpi socialiniai dalykai e, kad mes tikrai daug kalbame apie tai, kad mums reikia socialinės politikos užimtumo Europoje. Šiems dalykams daug dėmesio skiriama patvirtintose gairėse. Du dalykus noriu pasakyti. Pirmiausia, metodas ir po to trumpai pakomentuosiu turinį. Dėl metodo. Pirmiausia, da, jums yra žinoma, kad ES biudžetas yra labai nelankstus. Tai yra biudžetas, kur labai sunku yra ką nors keisti ir todėl mes neturėtume turėti iliuzijų dėl to, kad mes turim, galime kažką greit, čia greitai sukurti, kažką sugalvoti. Mes turime dirbti atsižvelgdami jau turimas linijas, turimą sistemą. Tačiau yra prašoma ir mes e, pritarėme naujoms e, valstybių narių ir tarybos siūlomoms iniciatyvoms. Kitose komitetuose kalbėjau apie įvairius projektus, pavyzdžiui, apie gynybos e, da, projektus ir taip toliau. Ir jums be abejo siūlytume labai solidarumo fondas, rūpi jums, jį remiame, tačiau Mes manome, kad visoms šioms naujoms iniciatyvams reikia naujų, šviežių pinigų. Negalime mm, man, e, turėti tokio biudžeto, kuriame da, mažinamos lėšos jau turimo, e, e, turimos tam tikrose eilutėse ir iš tų eilučių lėšos būtų perkeliamos da, naujų, naujiems projektams finansuoti. Uh, Nes mes manome, kad tai tikrai demoralizuos mūsų piliečius, kurie nežinos iš tikrųjų, ko tikėtis ateityje. Ir šiandien piliečiai da, da, turi tam tikrų ba, a, lūkesčių. Labai da, greitai norėčiau paminėti kelias dalykus, apie kurios kalbėjo pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte praeitais metais. A, mano pirmtako Būrežan dėka buvo padarytas labai svarbus darbas, ypač e, tai, kas buvo susijęs su jaunimo da, užimtumo garantija ir mums pavyko iš tikrųjų gauti labai didelį padidinimą da, ir mes e, žengsime tokiu pat keliu, darysime viską, kad da, e, nebūtų mažinamos da, Europos socialinio fondo da, da, jaunimo iniciatyvos, da, pristatymų globalizacijos fondo da, lėšos, da, lėšos skirtos kovai su da, labai dideliu skurdu ir taip toliau. Ir mes stengsimės netgi da, surasti papildomų lėšų, tai ten tai šiandien. Mes esame politikai, čia e, dirbame politinį darbą čia Europos parlamente ir aš manau, kad tas e, įvaizdis, kurį per pastarąjį dešimtmetį kūrė e, Europos sąjunga yra nelabai palankus, nes Europos sąjunga nuolat reikalauja, kad valstybės narės taupytų, kad labai griežtai prižiūrėtų visas sąskaitas. Ir aš manau, kad mes turime dabar atkurti žmonių pasitikėjimą ir turėtume pagarinti Europos įvaizdį jų akise, nes e, mes e, žinome, kad e, taip geriausia sugebėsime įveikti populizmą ir euroskepticizmą. Dar du, trys iš tikrųjų dalykai. Jūs prašote, kad Europos Jūs savo dokumente kalbate apie tai, kad komisija turėtų nuolat informuoti Europos parlamentą apie tai, kaip e, yra e, e, vykdomi bandomieji projektai ir parengėmiai veiksmai. Ir be abejo, aš komisijos nariu apie tai pasakysiu, kai kitą kartą su bendrausiu. Visiškai teisingai taip pat kalbate ir apie tai, kad reikia tinkamai. Uh, numatyti 2019 metų socialinio fondo da, a, skaičius. Negalime leisti, kad mokės, susidarytų sumokėjimas tokia pat situacija, kurią mes stebėjome 2014 metais. Dėl agentūrų da, visiškai jums pritariu, mes tikime, vis reikalavome, kad agentūros da, atliktų vis daugiau uždavinių ir todėl, ir todėl negalime nuolat reikalauti, kad būtų mažinami jų biudžetai, negalime susitaikstyti su to, kad siūloma mažinti jų biudžetus. Čia lygiai toks pat principas yra taikomas, jeigu agentūros turi vykdyti naujas kažkokias funkcijas, turi reikia tam surasti ir naujų pinigų dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Čia taip pat noriu pasakyti, kad aš e, labai aiškiai, kad aš labai pritariu, e, remiu Europos komisijos pareigūnų e, darbuotojų darbą, kai jie vertina parengiamosius veiksmus ir bandomosius projektus. Bet aš manau, kad neužtenka tiesiog paprasto tokio vertinimo, kur, kuris, kurio dabar uh, kuris dabar yra naudojamas, aš manau, kad mums reikia taip pat atlikti ir politinį vertinimą. Praeitais metais e, pranešėjas e, reikalavo, kad e, jei yra tokių bandomųjų projektų ir brendimų veiksmų, kurie mūsų galva, parlamentų galva yra labai reikalingi tam, kad galėtume užtikrinti augimą savo žemynę, kad galėtume da, gerinti socialinę situaciją. Ir aš manau, kad šitokie dalykai turėtų būti mūsų dėmesio centre, kai kalba eis apie da, kompromisą. Ir čia galima paminėti jaunimo žimtumo garantiją. Dėkoju Jums dar kartą, man bus labai įdomu išgirsti tai, ką pasakys kolegos ir aš tikiuosi, kad mes galėsime iš tikrųjų sėkmingai bendradarbiauti iki pat paskutinės e, biudžeto formavimo procedūros valandos ir minutės. Dėkoju. Dėkoju Jums už tai, ką Jūs pasakėte. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Jongerijos. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju Jums už puikų dokumentą, kurį šiandien pristatėte. Ir dėkoju Jums taip pat ir už tai, kad Jūs papasakojate apie tai, kokia yra situacija Jūsų komitete. E, tai yra naudinga žinoti. Jūs, e, kaip ir norėjote pasakyti, kad 2019 metų biudžetas yra nepaprastai svarbus, galvojant apie tai, kaip bus įgyvendinamas Europos socialinis uh, uh, ramstis. Uh, Ir mes turime padaryti viską, kad galėtume prisidėti prie to, kad būtų geriau gyvendinti Europą 2020 tikslai. Bet kartu mes turime nepamiršti, kad fiskalinis lankstumas taip pat yra reikalingas tam, kad mes galėtume skatinti socialinės investicijas ir, ir investicijas į socialinės teisės. Taigi mums reikia ir biudžeto lėšų, ir uh, fiskalinio mokestinio lankstumo. Mes e, pritarėme pranešėjai ir, sakydama, mes uh, Aš e, pirmiausia kalbu apie e, e, poziciją išsakoma mūsų pranešėjus Serdžio, jis yra strygęs beje da, kažkur dabar keliaudamas, pa, yra pakeliu iš Ispanijos į da, Bruselį. Mes manome, kad reikia kovoti su socialinė atskirtimi ir skurdu. Tai yra didelis iššūkis, kurį mes vis bandome įveikti ir panašu, kad gali atsitikti taip, kad mums nepavyks užsibrieštų tikslų pasiekti iki savo kadencijos pabaigos. Sergio pateiks pakeitimus kuriuose bus kalbama apie būtinybę geriau kovoti su vaikų skurdu nes čia mes prisimėme labai svarbių įsipareigojimų. Mes e, Europoje turime daryti viską, kad gerintame žmonių gyvenimo sąlygas ir suprantame, kad e, skurstantis vaikai yra labai pažeidžiama grupė. Ir todėl mes negalime baigti šios kadencijos ne nusintė labai e, nusintė aiškaus signalo būtent šiai visuomenės grupiai, kad Europos, jie Europos Sąjungai rūpi. Todėl mes reikalavome ir reikalausime, kad um, Europos vaiko garantija būtų parengta kuo greičiau, nes mes ir taip jau vėluojame. Serdžio taip pat mano, kad mums nepavyks užtikrinti tvaraus ir tvirto augimo, jei ne, ne uh, užtikrinsime geresnio gerovės paskirstimo tarp mūsų piliečių. Uh, Jums yra žinoma, kad ES yra pasiryžusiai rodyti pavyzdį kitoms šalims gyvendinant Junktinių tautų 2030 m. tvaraus vystimosi tikslus ir mes norime užtikrinti, kad vyktų e, socialinė konvergencija laikantis aukščiausių standartų, bet tą mes galėsime pasiekti tik tuomet, jei turėsime tinkamas uh, turto gerovės paskirstimo politika e, priemonės. Mes manome, kad mums reikia taip pat ir socialinių rodiklių, kurie turėtų būti įtraukti į socialinės pažangos e, indeksą. Ir tas indeksas galėtų būti naudojamas kaip priemonė siekiant įvertinti, kaip sėkmingai naudojamos ES lėšos, siekiant e, geresnių e, socialinės veiklos rezultatų. Agentūros. Mes žinome apie tai, kad siūloma sukeisti Europos darbo įstaigą, darbo agentūrą ir e, šią agentūrą kažkaip reikės finansuoti. Ir e, mes nerimaujame dėl to, kad bus mažinami kitų agentūrų biudžetai, nes tai galėtų sukelti grėsmę jų darbui. Ir todėl mes e, raginame komisiją labai atidžiai įvertinti visų agentūrų biudžetus, tam, kad galima būtų išnaudoti masto ekonomiją. Taip pat siūlome ieškoti naujų pinigų, tam, kad galima būtų sukurti Europos darbo įstaigą, kad galima būtų atitinkamai finansuoti, nemažinant kitų agentūrų veiklos finansavimo. Bet to tos biudžeto eilutės, e, kurios e, tai yra susijusios su socialiniu dialogu, yra nepaprastai svarbios. Mūsų socialiniai partneriai yra susirūpinę dėl to, kad lėšos skirtos socialiniam dialogui ir socialinių partnerių projektams yra nepakankamos. Ir mes e, negalime viena vertus teikti, kad mes norime stiprinti socialinį dialogą, raginame socialinius partnerius aktyviau jame dalyvauti, dalyvau, aktyviau dalyvauti gyvendinant ES politiką ir kartu neužtikrindami deramo jų finansavimo. Ir visais šiais klausimais mes parengsime savo pasiūlymus, kurie turėtų patobulinti jūsų parengtą dokumentą. Dėkoju. Dėkoju dabar, ponė Trebesijus, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Kitais metais e, Junktinė karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos. Šis politinis pokytis e, sukels mums nemažai problemų. E, E, prarasime labai svarbų grinai mokėtojų ES biudžetą. ES mėgsta kalbėti apie europinę pridėtinę vertę, bet jeigu pažiūrėtume į atskiras programas, tai pamatytume, kad e, nerealios svajonės dažnai e, užtemdo realistinius vertinimus. Audito rūmai labai skeptiškai e, vertino šią programą pernai, nežiūrint to, šis komitetas ir parlamentas vis reikalauja daugiau lėšų e, šiam projektui, bet tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, kurie turi būti naudojami deramai. Ne kiekvienas projektas turi būti finansuojamas nepriklausomai nuo e, gražaus pavadinimo reikia tikrai galvoti, ar e, sukūriama papildoma europinė vertė ir ar išmintingai naudojami ES e, mokesčių mokėtojų pinigai, bet galbūt e, tam tikras problemas galima išspręsti geriau namie. Matome, kad eurozonoje vis mažiau yra ekonominės konvergencijos ir reikėtų ieškoti konkretesnių sprendimų, o ne prikurti vis daugiau programų įgyvendinamų ES lygmenių. Subsidiarum principas yra išdėstas sutartyse ir reikėtų jį dažniau atsižvelgti. Turėtume raginti valstybės narės e, renkti inovacijų, žimtumo skatinimo programas, taip pat verslo skatinimo programas Europos e, globalizacijos padarinių fondas ar Europos programa e, skurdžiausiems gyventojams e, turėtų būti peržiūrėtos, nes aš nežinau, ar sukuriama tikrai papildoma vertė. Ir neaišku, ar tos programos, atrodo, kad toms programoms biudžetas finansavimas padidėjo automatiškai. Kitais metais, kai Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, bus gera proga uh, pasvarstyti, kodėl ES yra apie mūsų tokia gili krizė. Ar dėl to, kad turime vis labiau taupyti, o galbūt yra bendresnių problemų, kurias reikėtų spręsti. Mes savo pakeitimais bandome išprovokuoti tokią diskusiją ir laukiame pakeitimų svarstymo. Aldė frakcijos atstovų nėra. Ar kas nors galėtų, norėtų dar pasisakyti. Suteiksiu žodį poniai Lambert, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pratesti ponios Trebės jūs mintis dėl Junktinės karalystės pasitraukimo, e, naujas įvertinimas daugiametės finansavimo programos ir pridėtinė vertė bei peržiūra, tie visi klausimai – E, Junktinėje karalystėje buvo įdomu stebėti procesus, kai žmonės įvairiais lygmenimis pradėjo suprasti, ko jie neteks. Pavyzdžiui, Europos socialinio e, fondo paramos e, bendruomenių rūmų diskusijos buvo labai įdomas šio klausimu ir vietos valdžiaus atstovai ir kiti E, sako, kad vyriausybė kalba apie pakeitimą priemonių kitomis, bet e, to nebus ir iš tikrųjų šios priemonės, bent jau Junktinėje karalystėje, e, atnešė labai daug pridėtinės vertės, taip pat turėjome galimybę pasimokyti iš kitų, perimti patirtį bendrėjai metodai, metodika daugelio programų numato partnerystės, sutelkia žmonės ir e, reikia galvoti, kur kaip plačiau tai pritaikyti. Mūsų frakcijos pozicija nuomonė dėl kitų metų biudžetui, tai nėra visa daugiametė finansinė programa. Galiu pasakyti, kad mes remiam pranešėjo bendrąją poziciją, mes uh, Pritarėme, kad tai turėtų prisidėti siekiant 2020 tikslų, taip pat e, kovos su skurtu tikslų ir Europos socialinio ramščio įgyvendinimą turėtų palengvinti biudžetas. Mes e, norime, kad būtų išlaikyti fondai, kurie yra paminėti pranešėjo nuomonėje nes poreikis tebe egzistuoja ir mes taip pat socialiniam fondui siūlome mm, stipresnę paramą steigti nes, ir taip pat užimtumo iniciatyvai. Dėl mm, agentūrų ir darbo inspekcijos europinės reikėtų pasigilinti į šį klausimą, pagalvoti, kur jie galėtų veikti dėl uh, solidarumo korpuso kyla klausimas, iš kur ateis e, lėšos ir kaip tai takos pagrindinės e, programas, ar nebus atimta lėšų iš jų ar iš kitų sričių. Man regis, kad reikia kalbėti apie bendrą požiūrį į biudžetą, tai kelia mums, jis mums kelia su susirūpinimo tam tikro ir reikia kalbėti apie biudžeto paramą e, dabar veikiančioms agentūroms ir dėl darbo platformos su socialdemokratais reikėtų pakalbėti. Mes pritarėme e, su pranešėjo pastabomis dėl bandomųjų projektų Ir pavyzdžiui, e, galima pasižiūrėti į būsto e, sprendimus. Mūsų komitetas ir parlamentas dirba šioje srityje jau neseniai, tai galima pasižiūrėti į tai, kokie yra pasiekimai, kokios idėjos. Mes pateiksime konkrečių pakeitimų, bet manau, kad mūsų požiūris nelabai skirsis nuo nuomonės referentės požiūrio. E, FDD atstovų nėra. Dabar e, žodis Dominik Martin, ENF atstovui, prašom. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Tikriausiai nenustepsite, bet aš nepritarsiu jūsų optimistiniam požiūriui. Kiekvienais metais ES biudžetas, įskaitant kitų metų biudžetą, yra tam tikras tam tikras regresas, arba galima sakyti, kad girdime tas pačias e, mintis, e, kartuojama vis tas pats, jau keletą metų kalbam apie tai, kad reikia siekti uh, E, strategijos Europa 2020 tikslų, bet nedarbas auga, e, MVI veiklai e, sunkiai. E, MVI veikti vis darosi sunkiau, vis daugiau matome migrantų, žmonės negali užtikrinti oraus gyvenimo, skurdas auga taip pat, nepaprastai daug žmonių atsirado, kurių kurie rizikuoja e, gyventi ties skurdo riba. Ir tos e, mintys, tos giesmės girdisi kiekvienais metais. Ir iš tikrųjų tai yra perskirstomasis biudžetas, nes pinigai ateina iš mūsų e, piliečių. Buvo paminėtas prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. E, mes e, balsavome už jį dėl to, kad tai yra galimybė susigražinti e, savo įmokėtas lėšas, bet jūsų pasiūlymai šiaip greuna visą sistemą. Tam tikri dalykai yra juokingi, pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad jau ir audito rūmai pastebėjo, kad e, tam tikros priemonės yra absurdiškos, bet vis tiek siūloma dar daugiau lėšų investuoti ir daugybę metų niekas jau nesikeičia. Taigi e, noriu kreiptis į komisijos atstovus ir pasakyti, kad galbūt e, reikėtų pradėti atvirai kalbėti. Aš manau, kad yra komisijos atstovų salė, ar ne? E, gerbimas ponė, gal reikėtų kalbėti apie realius politinius dalykus. Reikia iš tikrųjų pradėti iš esmės kovoti su. Jūs sakote, kad reikia kovoti su populizmu, ar tai yra jūsų prioritetas? Ir e, Gerimas ponė, jūs atstovote biudžeto komitetui, ar tikrai e, jūs sakote, populizmas tai ir e, turi būti jūsų prioritetas. Jūs sakote, kad e, reikia kovoti su populizmu, bet jūs prisideda prie jo ir jūs siūlote katastrofiškas išeitis kiekvienais metais. Reikia galvoti apie žmonių reakcijos priežastis, bet Teskite taip ir toliau, gerbimas ponė, ir jūs pamatysite, kad tas populizmas pakeis jūs vieną dieną ir galiu pasakyti, kad labai greitai. Dėkuoju. Thank you. Dėkoju. Suteiksiu ko gero žodį e, kažkam iš komisijos atstovų, o paskui jūs galėsite apibendrinti. Regės e, skirius vadovė Pone Filai dalyvauja. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, šiame etape komisija dar šio pasiūlymo nėra pateikusi, tai tik norėčiau padėkoti jūsų komitetui už šį rezoliucijos projektą. Šiame etape galėtume tik pasakyti, kad uh, Dėkojame Jums už paromą. Sutinkame, kad nepaisant pastarųjų metų pažangos yra dar daug ką nuveikti, siekiant 2020 tikslų įvairiuose srityse, tame tarpe dėl socialinės įtraukties, kovos su jaunimo nedarbu, ir skurdu, tikimės, kad 19 metų Biudžetas prisidės prie e, socialinių teisių ramščio stiprinimo. E, tikimės, kad e, draugė dirbdami mes užtikrinsime, kad biudžetas pakryps tinkamą kryptimį. Truputėlį dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Neseniai pateikėme ataskaitą jūsų komitetui. Jeigu komitetas norėtų daugiau informacijos, esam pasirengę ją pateikti. Jeigu jūs norėtumėte daugiau išgirsti apie bandomosius projektus ir paruošiamosius veiksmus, atliktas e, įvertinimas pagal gairias, dėl kurių sutarta bandoma taip pat išsiaiškinti situacijas dėl teisės aktų galimo persidengimo. Biudžeto komiteto e, pranešėjo ir mūsų pozicija galbūt e, ne visada sutampa. Mes atlikinėjame daugiau teisinį ir techninį vertinimą, tuo tarpu uh, E, jūsų vertinimai daugiausia politiniai, bet turiu pasakyti, kad e, tikimės e, išsamių jūsų vertinimų mūsų teikiamų projektų atžvilgių. Mm, kartais projektai ir pasiūlymai iš tikrųjų keliauja nuo vieno generalinio direktorato į kitą, nes jie patenka į tarpdisciplininę sritį ir mes tiesiog bandome uh, išsiaiškinti, kas e, labiausiai tinka vieną ar kitą pasiūlymą įgyvendinti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, uh, Dėkoju Jums už pasisakymą. Suteiksiu žodį ponui Vijotijai, kuris, kaip aš turėčiau dar kartą turbūt pabrėžti, yra bendrasis biudžeto reikalų pranešėjas. Dėkuoju, dėkuoju, bet norėčiau padėkoti už labai įdomią diskusiją. Iš tikrųjų, man labai malonu buvo klausytis jūsų pasisakymų, net ir tų, kuriuose buvo išsakyta nemažai kritikos. Ir štai pat išgirdau, kad jūs norite iš tikrųjų dirbti kartu metu. Mes, aš džiaugiuosi, kad jūs norite pateikti pakeitimus ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, tad norint praturtinti mūsų diskusiją ir taip pat svarbu mums atliekant mūsų darbą. Man tenka didžiulė atsakomybė nes aš turiu atstovauti visam parlamentui, visiems Europos piliečiams ir net ir tiems, kurie da, kitokią nuomonę. Agnes ir kiti kolegos kalbėjo apie dalykus, dėl kurių mūsų nuomonės sutampa, gal šiek tiek skiriasi mūsų nuomonės dėl kai kurių smulkesnių dalykų. Ir kolega Trevezijos, pažiūrėjau, kuris paminėjo. Kalbame apie 2019 metų biudžetą ir apie tai, kaip breksitas paveiks šį biudžetą. Nu, reikia, pas, reikia pasakyti, kad iš tikrųjų breksitas tiesiogiai nepaveiks dar šio biudžeto. Pasakmes patirsime po to, kai e, prasidės naujasis daugiametis e, finansavimo laikotarpis. Ir apie tai be abejo mes kalbėsime ir biudžeto komitete, ir e, parlamente. Par Ir, ir aš taip pat bijojau, kad jau kitais metais mes patirsime e, breksito padarinius, tačiau da, džiaugiuosi, kad taip nebus. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl to, kad reikia. E, suprasti, kad tam tikras programas galima vertinti skeptiškai, pavyzdžiui, skurstantiems skirtas fondas. Aš turiu prisipažinti, kad aš nežinau iš tikrųjų disamei, kaip. Nežinau tiksliai, kaip yra tiksliai gyvendinami šie fondai. Tačiau mes matom, aišku, kad prisitaikymo prie globalizacijos fondas gyvendinamas labai sėkmingai dažniausia. Ir biudžeto komitete mes tą matome, bet ir taip pat aš esu iš šalies, kuri kreipėsi pagalbos į šį fondą dėl to, kad mes susidurime su įvairių, įvairių bendrovių krizėmis ir žinome, kad tas fondas dažniausia mums tikrai labai padėjo. Na bent jau tai, kiek man yra žinoma, da, de Iš savo patirties Italijoje aš galiu pasakyti, kad to fondo lėšos naudojamos labai sėkmingai. Tai kalbu apie dalykus, kuriuos išmanau. Toliau. Jaunimo garantija. Aš suprantu, kad čia vyksta dar diskusija ir. Uh, kad reikia iš tikrųjų kalbėti apie tai, kaip e, įgyvendinamas šis e, fondas. E, ir mūsų biudžeto kontrolės komitetas įsamei sureagavo į tai, ką pasakė audito rūmai savo dokumente. Tikiuosi, kad aš kalbėsiu ne per nedidik ilgai, bet galiu Jums papasakoti apie to, tokį bendrą kontekstą, apie tai, kaip vyksta takinimo procedūra praeitais metais aš galėjau joje dalyvauti ir tai yra toks ritualas, kai, kuriame dalyvauja parlamentas, taryba ir der, derina savo nuomonės. Ir iš tikrųjų, kaip jums yra žinoma, kolega Mūržin darė viską, kad būtų dideliai padidintos jaunimo garantijas skirtos lėšos. Ir taryba mums pasakė štai, kad žiūrėkite, tam tikros vyriausybės, paminėjo visą jų sąrašą, kuriuose lėšos nėra įsisavinamos, jo nėra įgyvendinama jokių programų. Ir Europos parlamento delegacijoje buvo ir tų šalių atstovų. Ir mes patikrinome situaciją su savo ministerijomis ir vyriausybėmis. Ir mes e, tuomet galėjome tarybai pasakyti, kad ji turėjo neteisingus duomenis. Uh, Graikijoje, Portugalijoje, jūsų šalyje, e, kiek yra įsisavinama jaunimo garantijos lėšų? Nes gal vyriausybės ir gerai naudoja lėšas, bet aš, aš to nebejoju, bet aš noriu paklausti, ar jūsų šalyje, Graikijoje, Portugalijoje sumažėjo jaunimo nedarbas? Ne, nesumažėjo. Jaunimo nedarbo lygis tebelieka labai aukštas. Ir panašu, kad e, mes tiesiog e, skirdami e, pinigus šiai veiklai neįspręsime šios problemos. Mums reikia realiai kurti realias darbo vietas. Štai ką aš tiesiog norėjau pasakyti. Taip, ir dėkoju Jums nes taip jūs e, e, leidžiate mums dar labiau įsigilinti į šį klausimą. Taip, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, Ispanijoje ir Italijoje iš tikrųjų e, situacija šiek tiek lietai, bet gerėja. Aš kalbu apie jaunimo nedarbą ir visiškai jums pritariu. Taip, iš tikrųjų, nedarbas, kad ir koks tai būtų jaunimo ar ne jaunimo nedarbas, turi pirmiausia būti sprendžiamas teigiant paramą tiems, kas E, neturi darbo, bet svarbiausia yra de, e, padėti tiems, kas gali kurti naujas darbo vietas. Ir pačioje pradžioje aš de, tą kaip ir norėjau pasakyti. De, Ir taip, mes turėsime daug padirbėti tam, kad nebūtų mažinamas finansavimas labai svarbių programų, tokių kaip Kozme, Horizontas 2020. Tai yra tos programos, kurios realiai padeda mažoms vidutinėms įmonėms, kurios padeda vykdyti mokslinius tyrimus, padeda mūsų universitetams, mūsų įmonėms. Taip, reikia dirbti ir inovacijų mokslinio tyrimų srityje reikia tenai investicijų, bet kartu mes taip pat turime stipri, e, turėti gerą ir socialinės apsaugos sistemą, kuri užtikrintų ir tam tikrą pagalbą ir galimybės persikvalifikuoti ypač jaunimui. De, nežinome, kad de, de, darbo de, pasaulis keičiasi labai greitai ir mums reikia naujos kartos socialinės apsaugos sistemos kuri ne, atitiktų nūdienos iššūkius, o ne būtų paremta 7-80-mečio e, principais. Mes turime prisitaikyti prie besikeičiančių darbo pasaulio. We'll give him one minute. I eh, think that is fair. Sorry. Man atrodo, teisinga būtų steigti vieną minutę jam. Quindi io penso che... Atsiprašau. Taip, aš pritariu. Taip, iš tikrųjų turime dirbti dviem kryptimis. Jei jūs tiesiog manote, kad reikia atsisakyti vienos iš tų krypčių, tuomet aš negalėčiau jums pritarti. Tačiau man atrodo, kad reikia, nes man atrodo, kad reikia iš tikrųjų dirbti dviem kryptimis. Ir uh, Čia šioje komisijoje, komitete, šiame komitete aš noriu kalbėti apie klausimus, kurie priklauso jūsų kompetencijai. E NF kolega pasisakė, jis išėjo iš salės ir nebijoju, kad jį gerai išvertė ir jis kalbėdamas apie įvairias iniciatyvas, ES programas, pasakė daug juokingų dalykų. Ir manau, kad te, taip toliau kalbėti prieš Europą tai yra juokinga tikrai, nes matome, kad daugeliu atveju matome, kad ES darbo rezultatai yra geri ir matote, kad jis pasisakė ir išėjo, nes nu, tik norėjo tiesiog ateiti pasirašyti tam, kad galėtų gauti išmokas. Um. Dėkoju pranešėjui, jeigu niekas daugiau nenori nieko pasakyti, neturi klausimų, tai padėkosime e, pranešėjui už tai, kad atvyko pas mus. E, vyko ne, tokia neformali diskusija, man tokios diskusijos visuomet patinka. Ats atsakė, tai mūsų klausimus galima pateikti pakeitimus iki gegužės 23 dienos 12 valandos, o balsuosime birželio 19 dieną. Ei, išklausė jūsų, ponė Vijoti, dabar galėsime lengviau apsispręsti. Kitas darbo tvarkės klausimas, septintasis tyrimas pabėgėlių integracijos Austrijoje, Vokietijoje ir Švedijoje klausimais. Tyrimo autorius ponė Regina Konglė Seidl, ji uh, dirba užimtumo tyrimų institute ir domisi Europos ir lyginamosiomis darbo rinkos politikos priemonėmis. Prašom ateiti į priekį. Oh. Suteiksiu žodį jums. E, žinokite, kad jeigu salė ir nėra daugiau daug kolegų, tai e, daug kas e, klauso mūsų internetu. Ačiū, ačiū, kad suteikėte man žodį, kad suteikėte galimybę pristatyti tyrimą. apie pabėgėlių integraciją Austrijoje, Vokietijoje ir Švedijoje. Tyrimą užsakė pernai jūsų komitetas. Tai yra lyginamasis tyrimas ir aš kalbėsiu maždaug 15 minučių, pabandysiu jums e, plačiau paaiškinti tai, kas tose trijose šalyse daroma integracijos politikos priemonių požiūriu. E, kai kalba apie šias tris šalis, e, tai yra pagrindinės 15 metais ir 16, 17 metų pradžioje pagrindės paskirties šalys prieglopščio prašytojams. Nors nėra tiesioginių įvažiavimo punktų į tas šalis iš trečiųjų šalių. Bet tos tai šalis yra uh, labiau pažengusios, teikiant, teikdamos paslaugas, taikydamos integracijos priemonės, jos turi daugiau patirties negu kitos šalys, pavyzdžiui, tranzito šalys Italija, Graikija. A, buvo pristatytas a, e, kitas tyrimas maždaug prieš mėnesį ir tyrimas parodė, kad a, e, tranzitinės taip vadinamos šalis nėra taip pasirengusios kaip e, šios šalis e, reaguoti į pabėgėlių poreikius. Integracija tose šalise tik prasideda, o dabar minimos šalis Švedija, Vokietija ir Austrija yra e, išplėtojusios savo politikos priemonės, ypač Švedija. Uh, jau seniai e, taiko priemonės, o Austrija bei Vokietija sutelkė pastaruoju metu e, per pastaruosius trejus metus yra sutelkusios išteklių, įskaitant finansinius išteklius. Ir mes gilinomės į politikos priemonės, priimant ir integruojant pabėgėlius tose šalyse per pastaruosius trejus metus. Žiūrėjome į pasiektus rezultatus ir taip pat į pagrindinės problemas kylančias. E, Europos e, finansavimo vaidmenį vertinome, taip pat politinio e, klimato nuostatų, nusistatymų pokyčius, integruojant pabėgėlius. Atlikta analizė buvo gilinantis į oficialius dokumentus, akademinius tyrimus, Eurostato duomenis, šalies uh, E, šalių duomenų šaltinius taip pat analizavome. Viskas buvo daroma biure, nevykstant į vietą. E, pirmą kartą prašančių pabėgėlio statuso pastarysiais metais, koks buvo atvykimas Matėte, matote, kad Vokietijoje, Austrijoje ir Švedijoje skaičius tokių asmenų buvo labai didelis, lyginant su gyventojais. 2015 metais Švedijoje daugiausiai tokių žmonių buvo. Po to Austrija sekė ir Vokietija, paskui tendencija pasikeitė po 2016 metų kovo e, po to, kai buvo uždarytas Balkanų kelias, e, po ES Turkijos susitarimo. E, Vokietija norinčių asmenų skaičius taip pat lyg sumažėjo, bet statistikoje prieglopščio tai nesispindi, nes Vokietija e, turi dviejų pakopų prieglopščio prašytojų registracijos sistemą. Pirmą kartą registruojami asmenys E, kurie, e, ga, kuriems gali būti suteiktas pabėgėlio statusas, antroji registravimo pakopa asmenys, kuriems, e, kurie gali kreiptis jau konkrečiai dėl prieglopščio. Ir nuo 2016 metų kovo tokių asmenų Vokietijoje padaugėjo. Integracijos politika pabėgėlių ir prieglopščio prašytojų charakteristika tų, kurie atvyko į tą šalis per pastasius e, trejus metus. Iš penkių kilmės šalių daugiausiai tie žmonės atvyko. Sirijos daugiausiai žmonių iš ten atvyko Irakas, Afganistanas, Eritreja ir Iranas. Pastaruoju metu iš Nigerijos, Pakistano, Turkijos Gruzijos e, nemažai žmonių atvyksta. Prieglapščio prašytojai yra dažniausiai jauni vyrai. 60-70 procentų jų yra e, vyrai ir apie 70 e, procentų iš jų jaunesniai 30 metų. Nepilnamečiai maždaug 30 procentų iš jų maždaug 20 procentų nelydimi nepilnamečiai. Ir tai yra ypač pažeidžiama asmenų grupė e, pabėgėlių ir prieglapščio prašytojų. E, amžiaus struktūra e, rodo, kad švietimo, lavinimo sistema vaidina labai svarbu vaidmenį Švietimas labai e, tampriai susijęs su integravimu į darbo rinką. Informacijos neturime išbaigtos e, iš tų trijų šalių, tačiau visose trijose šalyse egzistuoja panašus elementai e, atvykstančiųjų išsilavinimo skirtumai yra e, panašaus pobūdžio Sirijos, Irano, Irako piliečiai e, kartais yra įgyję aukštesnį ar aukštą įsilavinimą Afganistanas, e, Eritreja, Somalis, iš tų šalių asmenys neturi nedažnai vidurinio įsilavinimo, 30 procentų iš vis baigia pradinės mokyklas būna, ar keletą klasių vidurinės mokyklos. Taigi vaizdas yra labai nevienodas. Dėl pripažinimo ligmens jisai yra aukštas virš ES ligmens, ypač 16 metais nemažas lygmo apie 70 procentų iš visų trijų šalių, bet tai sumažėjo e, iki 40-50 procentų 17 metais apsaugos e, tipas, taip pat yra pokyčių e, apsaugos numatomos prieglopščio prašytėms. Vienas iš dviejų Švedijoje, e, Vokietijoje, vienas iš trijų Austrijoje. Iš sėkmingų prieglopščio prašytojų gauna teisę į, prie, į papildomą apsaugą. tik 5 procentai. Sirų gauna apsaugą pagal Ženevos konvenciją 95 procentai. Tik tai laikina dalinę apsaugą. Vokietijoje taip pat yra pasikeitimų, bet netiek daug Austrijoje. Matome panašius, panašias tendencijas tarp trijų šalių, bet yra ir visiškai priešingų tam tikrų aspektų, pavyzdžiui, galimybė įsidarbinti. Austrija riboja tokias galimybės gana griežtai. Po trijų mėnesių prieglopščio prašytojai gali dirbti, tačiau darbo leidimai išduodami tik sezoniniam darbui, pavyzdžiui, turizmo sektorija ar žemės ūkija. Tikrai priemonių nėra nedaug, yra atliekama prioritetų peržiūra vertinimas, o Vokietija ir Švedija e, liberalizavo prieigą prie darbo rinkos. E, Vokietijoje prioritetinė peržiūra yra laikinai sustabdyta, o Švedijoje taikoma išimtis darbo leidimams. Pabėgėliai ir prieglopščio prašytojai gali dirbti e, iškart padavę e, prašymą dėl prieglopščio suteikimo. Ir yra tam tikros sąlygos taikomas darbo leidimas. Austrija e, taiko tam tikras specialias sąlygas E, nes ribojama e, teisė į socialinės išmokas Austrijoje. Prieglapščio prašytojai su dalinė apsauga neturi galimybės naudotis minimalių pajamų sistema pagrįsta poreikiais. Ir tai um, kertasi su priskirimo direktyva Europos e, Sąjungos. Reakcija į didelį skaičių atvykstančių žmonių ir našta valdžios institucijoms laiku išnagrinėti ir kokybiškai išnagrinėti prašymus, taip pat problemos dėl būsto galimybių. Visos trys šalis E, taiko griežt, sugriešintas prieglopščio politikos priemonės. Net prieš pasirašant ES sutarimą su Turkija, nacionalinė patikra prie pasienyje buvo įvesta iš naujo. Taip pat e, tipas apsaugos pasikeitė. Laikinoji apsauga vis dažniau naudojama, pavyzdžiui, Švedijoje iki 2016 metų pabėgėlis, e, kurios status pripažintas, gaudavo leidimą nuolatinį gyventi beveik iš karto, paskui laikį, dabar tik tai laikinai apsauga, taip pat panašiai yra ir Vokietijoje bei Austrijoje nuo 5 iki 3 metų sumažintas jos terminas ir visose trijose šalyse yra e, numatyta sąsaja tarp leidimo e, gyventi ir asmens pastangų integruotis į visuomenę. Pavyzdžiui, e, vienas iš elementų tų pastangų yra kalbos mokėjimas, mokymasis, galimybė išsilaikyti savo lėšomis Tai yra naujas elementas visose trijose šalyse. Integracija teisė į integracijos kursus, pavyzdžiui, e, kursai kalbų mokymos yra privalomi netgi, jeigu pabėgėlis nelanko integracijos, taip vadinamų kursų, jis negali gauti kortelių suteikiančių jam teisę į socialinės išmokas. E, taip pat sustabdomas šeimų susijungimas ir subsidiari apsauga. Vokietijoje daug diskusijų dėl to yra, bet visose trijose šalyse yra panašios tendencijos. Austrijoje ir Vokietijoje saugių kilmės šalių sąrašas yra praplėstas, o Švedija kol kas neturi tokio sąrašo. Vokietija ir Švedija taip pat apsigyvenimui apribojimus įvedė tam, kad būtų galima užtikrinti e, pusiausvyrą paskirstant pabėgėlius šalyje, pripažintus te, pabėgėlius. E, tos priemonės buvo skirtas sumažinti prieglopščio prašytojų e, srautams. Dėl integracijos e, politikos. gali galima pasakyti, kad griežtesnė prieglopščio politika, integracijos reikalavimai numatyti taip pat nemažai, e, pa, didelė dalim padidintos lėšos šiems klausimus. Dalyvavimas darbo rinkoje yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris prisėda prie ilgalaikės integracijos visose trijose šalyse ir tai yra akcentuojama Juose yra nemažai programų skirtų e, tiems asmenims integruoti į darbo rinką e, kadangi trūksta darbo jėgos, e, tai gali būti suprantama visose trijose šalyse. Bent jau pagrindinės partijos siekia užtikrinti veiksmingą integraciją, bandoma pasimokyti iš praeities klaidų e, tam, kad būtų galima geriau integruoti tuos asmenys į darbo rinką. Vyriausybės nemažai išteklių skiria tam, kad būtų pagerinta integracija. Ir e, egzistuoja konsensusas dėl pagrindinių integracijos strategijos elementų, tačiau E, dėl kalbos kursų ar kalbos kursų ir darbinių įgūdžių formavimo strategijos kyla, e, atrodo, kad tie dalykai yra e, gana veiksmingi. Kai kas sako, kad tos priemonės nėra labai geros, tačiau atsiranda, nėra labai veiksmingos. Uh, atsiranda naujų, naujo požiūrio, naujų būdų integravimo į darbo rinką, taip pat daugiau mėnes, dėmesio yra skiriama įgūdžių formavimui, atsiranda naujos priemonės įgūdžiams formuoti. Et Nuo 2015 iki 2017 tris kartą Austrija ir Vokietijoje e, padidėjo integracijai skiriamas lėšas 10 kartų 15-17 Švedijoje. Taip pat e, daugiau dėmesio skiriama būsto klausimams ir savivaldybės yra į taiko, įdėgusios tam tikras e, programas ir Švedijoje policija, teismai, aukštojo o, mokymo įstaigos taip pat gauna daugiau išteklių tų asmenų integravimui. Nežiūrint to, kad egzistuoja konsensusas dėl pagrindinių integracijos politikos elementų, nacionalinės požiūris nėra vienodas ypač dėl kvalifikacijų sistemos, dėl e, įdarbinimo ir politinio klimato. Tai e, labai akivaizdu e, Švedijos atveju, kai bandoma paspartinti integruoti pabėgėlius į darbo rinką, suteikiant jiems įgūdžių, kvalifikacijų dėl tose srityse, kur trūksta darbuotojų, Austrijoje ir Vokietijoje E, akcentuojama pameistrystės programos e, dviejopos bandoma, kaip galima greičiau suteikti profesinės kvalifikacijas. Specialios programos yra rengiamos, kad jauni žmonės laipsniškai galėtų uh, mokytis dviguboje, taip vadinama, sistemoje, įgytų išsilavinimą ir profesinius įgūdžius, taip pat Vokietijoje taikoma iniciatyva 3 plus 2. Asmuo iki 25 metų, pavyzdžiui, iš Afganistano gali naudotis tokia dviejopo mokymo sistema ir uh, taip mokytis trejus metus ir, ir dar likti dviejus metus, jeigu susiranda darbą. Tai yra asmenys, kuriems e, asmenys, kurie turi specialų tam tikrą statusą. Vokietija e, numato ankstyvame etape paramą. E, tai reiškia, kad prieglopšio prašytojai iškart gali pradėti mokytis kalbos ar dalyvauti e, darbo rinkos programuose prieš jiems suteikiant statusą pabėgėlio. Ypač e, jeigu tai yra žmonės, kurie e, turi didelę galimybę gauti tą statusą, likti, jų yra iš tam tikrų šalių, pavyzdžiui, Sirijos, Eritrėjos Daugiau negu 50 procentų asmenų iš tų šalių įgyja pabėgėlio statusą, tai yra preferencinė grupė. Vokietijoje egzistuoja tam tikras toleravimo statusas ir žmonės, kurie neturi pabėgėlio statuso, taip pat gali lankyti kalbos kursus. Kitose šalyse yra kitaip. darbo rinka, integravimas ją tose šalyse e, praeitie padaryti svarbus sprendimai. gana sunku vertinti konkrečias darbo rinkos sąlygas ir jų poveikį prieglapšio prašytojams ir pabėgėliams, kadangi duomenys egzistuojantis neleidžia skirti pabėgėlių nuo kitų migrantų kategorijų. Žinome iš ties nedaug, bet šis grafikas atspindi tam tikrus dalykus. 2014 metais Europos darbo jėgos apžvalga buvo atlikta ir matome, kad ES per vidutinės trukmės laikotarpį vienas iš keturių pabėgėlių susirado darbą, lyginant su e, ekonominiais migrantais iš trečiųjų šalių. Yra vis tik tai didelis skirtumas per pirmosius metus, bet e, skirtumas po 20 metų priartėja prie šalies gyventojų skaičių, rodiklių. Švedijos duomenys e, egzistuoja tam tikri Vokietijoje, taip pat atsirado daugiau duomenų iš tų e, duomenų matome, kad pastaruoju metu e, tik šiek tiek geresnės tendencijos užimtumo sityje. Austrijoje 15 procentų, Austrijoje per pirmus metus įgyvenimo 22 procentai, Vokietijoje 30 procentų po trijų metų. Šiek tiek geresnis tas rodiklis yra Vokietijoje. Tačiau greitai niekas nesidaro. Iš praeities tą žinome taip pat. Egzistuoja daug kliuvinių pabėgėliams įsilieti į E, darbo rinką, taip pat ekonominiams migrantams, kurie jau e, turėdami darbo vietą atvyko. Egzistuoja labai sudėtingos procedūros ir dėl to kyla problemų įsitvirtinant darbo rinkoje. Kitas klausimas, kiek pabėgėlių reikia integruoti į vietos darbo rinkas. Gana sunku tai įvertinti, grubiai paskaičiuota, kad maždaug 1 procentas darbo jėgos Vokietijoje ir Austrijoje, apie 2 procentai Švedijoje. Tai yra tokie labai apytikriai paskaičiavimai ir dėl keletos priežasčių yra labai sunku atlikti tikslius e, apskaičiavimus. ES vaidmuo. Integracija e, yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Europos Sąjunga valstybių narių integravimo pastangas remia. E, pirmiausia, specialių fondų pagalba taip pat negriežtomis koordinavimo priemonėmis, analize, gairėmis ir tarpusavio e, mokymos iniciatyvomis. E, jeigu pažiūrėsime į tas tris šalis, Europos Sąjunga skiria lėšas per socialinį fondą ir migracijos fondą. Migracijos fondas e, yra nau, jo lėšos naudojamos labai gausiai. Mes žinome iš Italijos, Graikijos ir Vengrijos e, tyrimo, kad e, taip yra ir e, lėšos skiriamos pilietinės visuomenės organizacijoms NVO paremti tose e, mano ką tik minėtose šalise, bet Austrijoje, Vokietijoje ir Švedijoje yra šiek tiek kitaip. Prieimimų integracijai skiriama šiek tiek lėšų, o socialinio fondo lėšos skiriamos darbo rinkos, integravimui į darbo rinką. Per pastarosius metus socialinio fondo finansuojamų projektų skaičius sumažėjo, pirmiausiai todėl, kad uh, valdžios institucijos, kurios atsakingos už e, valdymą socialinio fondo lėšų, e, viešo įdarbinimo e, institucijos sako, kad procedūros norint gauti finansavimą yra pernelyg sudėtingos. Pavyzdžiui, Austrijoje nebuvo parašyta iš viso paramos projektams E, į socialinį e, fondą per dabartinį finansavimo laikotarpį. Vokietijoje taip pat mažiau yra e, tokių projektų kaip ir Švedijoje. Bendravome su valdžios institucijų atstovais atitinkamų. Jie savo, kad yra labai patenkinti pasiūlymų supaprastinti galimybę gauti finansavimą po 2020 metų. Neseniai aukšto lygio grupė pateikė atitinkamą pasiūlymą ir visos trys šalys yra labai patenkintos tuo pasiūlymu. Dėl politinio klimato ir visuomenės nusistatymo. Tai yra gana prieštaringi klausimai sulaukiantis daug dėmesio visoje, visose trijose šalyse nuomonės apklausos es rodo, kad, kad jose, tose šalyse tai yra vienas iš opiausių klausimų, nors mažai emigrantų, tiksliau, nors klausimas tas gal nebėra toks aktualus, aštrus, bet jis vis tiek išlieka aktualiu. Yra e, labai priešingų nuomonių, e, tą žinome iš žiniasklaidos E, žinome, kokie yra politikų pasisakymai, populiarėja net ir Švedijoje e, antiimigrantų partijos, bet Švedija išsiskiria tuo, kad didžiausias gyventojų procentas, beveik 50, pozityviai žiūri į e, tai, kad žmonės atvyktų iš ES ribų, ES lygmo maždaug 20 procentų, 13 Austrijoje, 24 procentai Vokietijoje. Taigi Švedija, Švedijos visuomenė remia pabėgėlius ir jų integravimą. Austrija labiau nusistačiusi prieš e, paramą pabėgėliams negu kitos dvi šalis politiniai iššūkiai. Integracijos politika visose trijose šalyse e, daug neišdėl ateities. Laikiniai leidimai gyventi, tai E, atgraso pastangas mokytis kalbos, e, integruotis. E, anksčiau daugiau buvo Švedija, pavyzdžiui, duodama nuolatinių leidimų gyventi, dabar daugiau laikinų ir Švedijoje asmenys susijęs su integracija sako, kad tai demotivuoja ir investicijos taip pat į e, įgūdžių formavimą mažėja. Integracija ir spragos. E, integracija apima visas visuomenės sritis ir dėl to yra labai sunku koordinuoti veiksmus. E, paslaugų teikimas pabėgėliams ne visuomet yra atsižvelgiama Vokietijoje tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, užimtumo agentūros negali rengti kalbos kursų ir tai labai trukdo integravimui Švedijoje. Trys pagrindiniai veikėjai e, valdžios institucijos, tai yra užimtumo tarnyba, migracijos valdyba ir savivaldybės, e, jos kuria kiekvieną kartą tris kartus atkuria istoriją įsilavinimo įgūdžių kiekvieno migranto ir dubliuojamos pastangos, o reikėtų geriau užtikrinti daugiau švietimo, mokymo, e, profesinio mokymo paslaugų, kad žmonės galėtų dirbti ne tik nekvalifikuotą darbą. Dažnai pabėgėliai net, neturi net bazinio išsilavinimo. Ir egzistuoja labai e, didelis poreikis raštingumo netgi kursų. E, trūksta duomenų apie migrantus ir tie duomenys yra labai svarbus, norint atlikti gerą analizę integracijos pabėgėlių. Rekomendacijos. E, kaip sustiprinti pastangas integracijai ES lygmenių. Aš jau minėjau ES finansavimą. Jis yra būtinas, taip pat reikia mažinti administracinę naštą, e, įgyvendinant, naudojant ES lėšas. E, mažesni trumpalaikiai projektai turi būti finansuojami Nors e, ne visi jie pasiteisina, nes kartais e, tai vadinama karuseliniu sukčiavimu ir prarandama galimybė užtikrinti tam tikras, e, suformuoti tam tikrus įgūdžius. Taip pat reikia lėšų daugiau integracijai apskritai. Aš sakiau, kad ES vaidmuo yra užtikrinta švelnų į koordinavimą ES yra patvirtinusi e, veiksmų planą trejų, trečių šalių piliečiams e, integruoti 16 metų birželį. Jis pasirodė. Galima pasakyti, kad dažnai e, skatinami informacijos mainai Taip pat reikėtų nustatyti, kokie veiksniai trukdo ar padeda. Kartais į kai ką neatsižvelgiama į tai, kad tam tikrose šalise viešas institucijos, institucijos, valstybės institucijos neturi patirties ar kad trūksta išteklių. Paskutinis dalykas - pagerinti ES migracijos politikos stebėsenos priemonės, taip vadinami Saragosos įrodikliai, akcentuoja gimusius užsienyje asmenis ne visuomet dėl to duomenys yra patikimi ir taip pat reikia geriau apibriežti pažangiosios praktikos elementus, kad būtų galima keistis e, informaciją. Dėl to tam tikros politinės priemonės yra sunkiai gyvendamos. Tiek aš norėjau Jums pasakyti. Labai ačiū už įdomų tyrimą. E salėje netiek daug e, komiteto narių, bet žinoma, kas tik norėtų, galėtų paklausti. Ir pirmiausia, ponė Reidner iš Austrijos. Dėkoju, ačiū už e, pasisakymą, turiu keletą klausimų. Tarp trijų šalių, ar e, paminėtumėte pažangiausias praktikos pavyzdžių? E, Galbūt yra kažkokia praktika, kuri būtų aktuali mums visiems, kurią reikėtų labiau panalizuoti. Kitas klausimas. Gal galėtumėte daugiau pakalbėti apie koordinavimo trūkumus. Jūs paminėjote tai e, savo rekomendacijose, ar reikėtų daugiau bendryjų, provincijų lygių tai daryti, ką jūs turėjote galvoj. Trečias klausimas daugiau paramos e, pabėgėlėms moterims reikia. Ką jūs turėjote galvoje, ar kažkokį priemonių kompleksą, gal truputį giliau panalizuotumėte. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad prieš daugelį metų dirbau kaip patarėja pabėgėliams Amnesty International – organizacijoje labai daug metų praėjo, žinoma, dabar aišku padėtis pasikeitė, bet e, ten dirbdama dažnai matydavau, kad e, e, patarnėdavau daugiausia vyrams, būtent jie dažniausiai ateidavo ir sakydavo, kad kalba taip pat ir savo žmonos vardu. Tad e, iš mano pusės tai štai tokia būtų rekomendacija, remiantis savo patirtimi, kad e, reikėtų daugiau kalbėti tiesiogiai su tais, kam tai aktualu. Dėkui, steiksiu žodį ponui Martam. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau pasveikinti mūsų ekspertą, tai jį kalbėjo ilgai, tad jai buvo skirta 15 minučių, bet kalbėjo 35. Bet aš norėčiau vis tiek ją pasveikinti, todėl kad skirtingai nei buvo praeitą kartą, šį kartą beje beveik nėra salėje Europos parlamento narių. Uh, Taigi šį kartą panašu, kad jūs kalbėjote labai objektyviai ir nesirėmėte jokią politinę ideologiją. Jūs netgi kalbėjote ir apie tai, kas rūpi, pažiūrėjau, labai e, švedijai, kad e, nereikia manyti, kad, savo, kad e, viskas yra lengva ir paprasta. Jūs sakėte, pavyzdžiui, apie padėtį Vokietijoje ir kalbėjote ir apie tai, kad ir tie, kas priima migrantus ir tie, kas e, atvyksta, turi padaryti nemažai pastangų, kad integruotųsi. Dėkuoju. Yeah. Žodis Jums. Dėkuoju. Visų pirma, turiu atsiprašyti už tas 35 minutės, kurias kalbėjau. Ačiū už Jūsų pastabas, bet tai, žinoma, buvo tik pastaba. O m, mm, dabar atsakant e, kolegiai iš Austrijos gerosios praktikos pavyzdžiai? Geras klausimas. Kaip aš ir minėjau, vis dar trūksta e, žinių e, paremtų patirtimi, kas yra efektyvu, kas ne, atsižvelgiant į šalies kontekstą. Švedijoje, šiaurės šalise ypač yra ilgalaikė patirtis, e, pasistumėjo į priekį politiką ir e, atliekami vertinimai, kas e, yra veiksmingiausia, ar subsidijos pabėgėliams, ar kiti dalykai, bet sunku surasti geriausios praktikos pavyzdžių. Geriausia praktika, kaip aš ko gero sakiau, apimtų e, kalbos mokymą e, ankstyvuosiuose etapuose, e, kalbos kursai, ypatingai profesinės kalbos kursai iš tikrųjų daug lemia migrantų ar pabėgėlių integravimą į darbo rinką, kalbos kursai draugė su praktinė patirtimi, ne vien tik tai pameistrystė, bet taip pat ir e, stažuotės, e, praktika e, tikrose darbo vietose taip pat daug žada Austrijoje labai svarbu taip pat pamatėme, kad e, labai svarbu e, sužinoti, ką žmonės moka, nebūtinai e, jų formalų išsilavinimą, bet praktinę patirtį. Taigi Austrijos valdžiai, vokiečiams ir kitoms šalims labai svarbu įvertinti, ką iš tikrųjų tie žmonės moka, ką žino Tad labai svarbu įvertinti ir neformaliasius įgūdžius ir kompetencijas. Austrijoje e, yra e, e, AMS modelis įvertinti, Vokietijoje taip pat yra valstybinės agentūros, kurios turi priemonių įgūdžiams įvertinti. Ir e, dauguma iš naujųjų praktikų dabar yra išbandomas ir paskui e, jau daromas išvadas, tai galbūt po e, poros metų e, mes jau žinosime rezultatus dėl, dėl tų geriausių praktikų. Koordinavimas e, e, vyriausybės, e, savivaldybių, e, žemesniais lygiais, e, migracijos taryba, užimtumo tarnybos ir taip toliau e, tarpusavyje e, komunikuoja, bet yra ir spragų, kartais e, neapsikeičiama duomenimis. Yra buvę E, pastangų užpildyti tą koordinavimo spragą Austrijoje. Pavyzdžiui, IMS ir integracijos fondas dabar pradėjo geriau bendradarbiauti, tai žingsnis į priekį, bet tebe lieka daug spragų. Moterys. Daugiau paramos pabėgėliams moteriams akivaizdu, kad to reikia. Dažnai matome, kad Pabėgėlės moterys dažnai e, gali pasigirti aukštesnių išsilavinimų lygių, bet jų žimtumo e, lygis yra mažesnis, jos turi mažesnę praktinio darbo patirtį. Jūs siūlote tiesiogiai kalbėti su moterimi, žinoma, e, tai taip pat yra labai svarbu, svarbu peržengti kultūrinį barjerą. Švedijoje man buvo įdomu pamatyti, kad e, švediškai kalbama su e, mažais vaikais, tad jau ieškama naujų kanalų, kaip e, tiesiogiai kalbėti su moterimis. Tai tiek. Yeah, yeah. Mr. Šulce. Pana Šulce. Labai ačiū. Atsiprašau, kad kiek vėliau prisijungiau. Daug posėdžių vienu metu dabar vyksta. E, jūsų pasiklausęs susidariau įspūdį, kad gyvename e, kažkokiame, kokioje lygia grečioje visuomenėje, visatoje. 16 e, metais man teko pačiam patirti, kas vyksta e, mano regione, Saksonijoje. E, daug žmonių atvyksta e, ne dėl to, kad bėga nuo konfliktų, bet dėl kitų priežasčių. Mes matome, kad kai, kai kam apie 600 valandų kalbų mokymų yra skiriama ir kai paklausėte, E, jų mokytojų, e, ar jie tikrai e, integruojasi, gerai mokosi, tai atsakymai yra nelabai daug žadantys. Tiesą sakant, jie galvoja apie paramą savo šeimoms ir čia žinia labai aiški. Teoriškai viskas skamba labai gražiai. Ponas Matanas čia ką tik kalbėjo, galbūt Vokietijoje, jis galvoja, kad Vokietijoje viskas gerai vyksta, bet e, ne visai taip yra. Yra daug problemų ir iššūkių Vokietijoje, yra daug žmonių, kurie išvažiuoja iš savo šalių, ne dėl to, kad jie yra pabėgėliai, yra persekiojami ar bėga nuo konflikto, bet dėl kitų priežasčių ir aš juos suprantu, aš pats e, jų padėtyje taip elgčiausi. Tai, e, visiškai juos suprantu. Pabėgėlių situacija labai skiriasi vis tik nuo tos, kaip ji čia pavaizduojama. Aš, kaip buvusi Švedijos parlamento narė, turiu porą pastabų. Žvelgdama į jūsų pateiktus grafikus, atrodo, kad e, probleminis lygis stebimas būtent Europos Sąjungoje. Pirmiausia, e, dėl to, kad tiek mažai valstybių narių prisima atsakomybę ir antra, todėl, kad kalbant apie tas tris valstybės narės, tiek mažai iš jų e, pasinaudoja ES teikiamomis galimybėmis. E, švietimui paremti ir finansuoti įvairius projektus. E, jūsų pasakymė netrodo, kad labai didelėmis apimtimis tai daroma. Ko gero, tik tai trys valstybės narės nuveikė tai, ką uh, E, galėjo padaryti, bet kadangi nepakankamai gerai veikia europinis lygis, e, neįmanoma suteikti politinę paramą ir e, užtikrinti bendrus veiksmus. Na, o mechanizmai, kurie egzistuoja, pavyzdžiui, fondai, nėra panaudojami taip, kaip galbūt galėtų toje situacijoje būti panaudojami. Bet gal aš čia šiek tiek provokuoju jūs. Dėkuoju. Na, visų pirma, reaguojant į jūsų pastabą apie ES fondus, gal e, pernelik e, neigiamai pasisakiau, jie yra naudojami Socialiniai fondai yra naudojami, bet jų panaudojimas menkėja dėl e, administracinės naštos, kaip aš sakiau. Bet e, vis tik ESF e fondai yra svarbus Vokietijoje, kalbėjau su valdžios atstovai Švedijoje taip pat. Yra jie panaudojami, nepaisant tos naštos, bet Gal aš irgi šiek tiek provokatyviai pasakiau, kad svarbu geriau valdyti tuos fondus. Tačiau jie yra svarbus. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, profesiniam kalbų mokymui arba mm, patarėjų e, tinklams sukurti, tai irgi galėtų būti vienas iš geresniųjų pavyzdžių, jie naudojami tie e, fondai sveikinami tose šalyse, bet galbūt galėtų geriau būti organizuoti. Reaguojant į pono Šulce pasisakymą. Taip, gal Saksonijoje jūs susidūrėte su kažkokia praktika, ypatinga praktika. Aš sutinku, e, e, kad yra sunku, Vokietijoje tikrai ne viskas tobula, kaip ir kitose šalise, toli gražu. Bet aš turiu pasakyti, ir aš jėmės taip pat ir asmeninė patirtimi, e, dirbant su e, jaunais pabėgėliais, e, nelydimais suaugusiųjų, E, pastebėjau, kad jie yra taip motivuoti. Man neteko anksčiau sutikti taip labai motivuotų žmonių kaip jie, trokštančių geresnio išsilavinimo. Taigi, e, tokia yra realybė Vokietijoje, taip pat ir kitose šalyse. Iš tikrųjų yra mišri migracija, sunku atskirti, ar jie atvyksta dėl ekonominių priežasčių, ar bėga nuo karo, ar persikėjimo. E, sunku kartais juos atskirti. Ne, nežinau, ar tie, kurie atvyksta dėl ekonominių priežasčių, iš tikrųjų nenori integruotis. E, dėl ko su jumis sutikčiau, tai e, aš sakyčiau, kad tas e, dvigubas pameistrimas dviguba pameistrystė, e, profesinis rengimas. E, sunku, kai yra įtikinti e, jaunus žmonės pasirinkti tą sistemą, nes tai užtrunka 2 ar 3 metus. Ir jeigu atsiranda koks nors, kokia nors darbo vieta nekvalifikuotam darbui, E, tai jie, jie pasinaudoja, nes jie nori pasiūsti pinigų, pavyzdžiui, tiems, kurie pasiliko namuose. Tačiau žvelgiant į skaičius, matome, kad vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda e, dvigubą pameistrystę, pasirenka dvigubą pameistrystę ir žinoma, e, e darbdaviams tenka svarbus vaidmuo e, įtikinant pabėgėlius e, pasirinkti e, tokią pameistrystę ar darbo praktiką. Dėkoju už jūsų pranešimą, už jūsų pristatymą. Tikimės, kad galbūt ir ateityje sugrįžti pas mus, papasakosite, papasakosite kaip viskas E, plėtojasi, yra, kaip matome, gerų rezultatų, keletas ir neigiamų. Bus įdomu pamatyti, e, kaip laikui bėgant viskas keisės. Taigi ačiū, kad atvykote, kad e, pristatėte savo tyrimą, ačiū, kad palikote santrauką. E, galite kopiją rasti prie salės įėjimo. Dabar aštuntasis darbo tvarkės punktas, kiti klausimai, kitų klausimų mes neturime, taigi posėdį baigėme ir antrą valandą pradedame balsuoti elektroniškai ir pradedame nuo komandiruotojų darbuotojų. Taigi, ačiū visiems, kas atvyko ir pasimatysime. Bet darbo atvarkiai parašyti 14 valandų 30 minučių. Atsiprašau, taip, pradėsime 2 valandą 30 minučių, ne 2 valandą. Dėkoju. Taigi pusė trijų pradėsime.